atliktus darbus. Tai tikrai buvo sunkus ir svarbus darbas. Norėčiau paraginti valstybė ir visių vadovus prisimti tą atsakomybę, pastarojo metu jie ne visuomet tai padaro. Ačiū, balsavimas vyks 12 val. Šiandien pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo Pietų Kaukazijai skirtos ES strategijos būtinybė. Pranešėjas ponės Kirilov ir jam iš karto suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė e, komisarė Fiulė, mėly kolegos, noriu padėkoti visiems šešiniams pranešėjams ir kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo kūrimo. Mes pabrėžiame, kad yra būtina turėti Pietų Kaukasui skirtą e strategiją. Šis regionas yra ne tik greta ES Rumunija, Bulgarija, Bulgarija ribojasi su šiuo regionu. Ten yra daug politinio, ekonominio ir saugumo problemų. Todėl pagrindinis ES tikslas turėtų būti stabilizuoti regioną bei e, skatinti Armenijos, Azerbaidžano, Gruzijos vystimasi link demokratijos, te, padėti sukurti mm, glaudžius santykius ir stabilumą. Mes vykdome daug projektų, taip yra didinamas mano, mat, mūsų matomumas. Taigi, rytų partnerystė yra, yra toks pavyzdys, Reikia didinti bendradarbiavimą, naikinti vizas kelionėms į ES ir sudaryti laisvos priekybos susitarimus. Tai yra daugia šalės procesas ir visos pusės turės parodyti, kad yra pasiryšusios tą padaryti. Visos valstybės turi tęsti kelią link demokratijos, geras valdymas, politinės pluralizmas, pagarba žmogaus teisėms, teisės viršienybė nulems jų ateities santykių su ES. Todėl ES turėtų teikti finansinę bei techninę pagalbą šioms valstybėms bei skatinti, kad šie principai būtų įgyvendinti siekiant mums svarbių tikslų energetinis komunikacinis e, koridorius ir šis svarbus regionas e, prieiga prie Kaspijos jūros energetinio saugumo būtinybė liūdija, kad mes turime aktyviau dalyvauti regiono energetiniuose projektuose ir baigti statyti Nabuko dujotiekį. Tačiau šie ambicingi tikslai nebus pasiekti, kol virš regiono valstybių, e, tamsus šešėliai, Gruzijos kalnų Kar Karabacho neišplėsti konfliktai, taip pat ir daug kliūčių ekonominiam, politiniam, demokratinimai vystimuisi po e, karo Gruzijoje es suvokia, kad turi aktyviau užsiimti konfliktų prevenciją ir valdymų regione. E, Įsigalius Lisabonos e, sutarčiai mes turime aktyviau veikti šiame regione, ypač tas pasakytina dėl Kalnų Karabacho konflikto, kur ES beveik buvo nematoma. E, turime padėti veikti Minsko grupį, tačiau vien tos pagalbos neužtenka. Jei mes kaip ES norime būti aktyve politi, užsienio politikos veikėja, Su šia realybė turi susitaikyti visos pusės ir, aišku, reikia veikti įvairių prieštaravimų. ES e turi vadovauti susitaikymu ir atkūrimo procesams konfliktų regionuose. Turime mm, stengtis padėti žmonėm, užmėgsti tarpusai konfliktus, ieškoti įvairių politinių ir ekonominių sprendimų. Konfliktas, konfliktai regione E, yra ypatingi dėl to, kad ten yra daug perkeltųjų asmenų ir dėl to kilo didelių humanitarinių problemų. ES, ponė pirmininkė, turi galimybę ir patirties, e, kad padėtų sukurti tolerantiškesnę atmosferą pietų Kaukaze. Galime pasinaudoti savo istorinę patirtimį bei parodyti regiono žmonėms, kad galime gyventi kartu taikiai bei turtingai, kaip galima atkurti tą istorinį buvusi pasitikėjimą. Es turi įtikinti e, šių šalių lyderius ir žmonės, kad reikia palaikyti taikos iniciatyvas ir mažinti įtampą bei pavojus. Taigi mes sukursime gerą ateitį, jeigu ją kursime kartu. Ačiū. Dėkuoju, ponai Kirilovui. Dabar komisaras. Pirmininkė, gerbėmiai nariai draugai. Man malonu dalyvauti šioje diskusijoje su Europos parlamentu dėl ES ryšių su Armenija, Azerbaidžianu ir Gruzija, trimis Pietų Kaukazo valstybėmis. Aš jau e, dalyvavau geroje e, diskusijoje dėl Pietų Kaukazo su FED komiteto nariais po 28 balandžio. Buvau ką tik grįžęs iš šio regiono tuo met. Tikiuosi, kad šis pranešimas bus vertingas įnašas į e, viziją, pagal kurią ES galėtų stiprinti ryšius su trimis Pietų Kaukazo valstybėmis. Mes numatę esame daug priemonių pagal kaiminystės politiką ir rytų partnerystę pradėta dėkti pernai. Tai yra vienas iš ES svarbiausių prioritetų išorės santykiuose. Mes sieksime sėkmingo e, programų ir strategijos įgyvendimo ir tikimės, kad tai sustiprins mūsų ryšius su partnerėmis pagal bendrasias vertybės. Reikia paminėti čia labai svarbius įvykius. Praeitą savaitę komisija paskelbė trečią metinę pažangos ataskaitą Pietų Kaukazo valstybėms, Europos kaiminystės politikos veiksmų planus ir Planai ir jų įgyvendinimo vertinimas yra labai svarbus dalykai siekiant tolesnių reformų šiuose šalyse. Taip pat tikimės daug iš jų bendradarbiavimo su ES. Mes pasirinkome penkerių metų vertimo perspektyvą, laikotarpį pagal kaimnystės politiką. E, taip pat konsultuosimės su valstybėmis narėmis, su Europos parlamentu ir kaiminystės partneriais siekdami gauti kuo daugiau informacijos grįžtamosios iš jų ir užtikrinti, kad turime, turėsime geras deramas priemonės ir kad deramai paskirstysime išteklius. Taip pat įvertinsime, ar mūsų darbų apimtis ir sparta yra teisingi. Kitais metais bus paskeltas naujas paketas, kuris turėtų padaryti mūsų politiką dar nuoseklesnę ir tai leis užtikrinti didesnį nuosavybės jausmą tarp mūsų partnerių. Tai yra puikus dalykas, puikiai pas, gerai deramai paskirstant išteklius pagal uh, kitą daugiametę finansavimo programą. Uh, Dar vienas dalykas yra e, tarybos leidimas išduotas praeitą savaitę pradėti dėrybas dėl asociacijos sutarimų su Armenija, Azerbaidžianu ir Gruzija. E, buvo patvirtintos dėrybų gairės ir tai yra aiškus signalas, kad mes esame pasiryžę gilinti savo santykius su Pietų Kaukazo valstybėmis ir kad e, vadovausimės bendromis vertybėmis, principais, įskaitant demokratiją, įstatymo viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms. Komisija jau rengėsi pradėti dėrybas ir tikimės, kad tai įvyks per ateinančius keletą mėnesių. Tie du dalykai labai aiškiai rodo, kad ES jau turi gerai įtvirtintą, e, išsame strategiją Pietų Kaukazui ir mes norime kaip geriau išnaudoti jos potencialą. Tai yra strategija, kuria siekime priartinti šį regioną prie Europos Sąjungos. Gerbiami nariai, atsižvelgiant į pono Kirilo pranešimą, E, kuris iš tikrųjų yra labai vertingas įnašas. Galiu pasakyti, kad Europos parlamento nuomonė labai daug kur sutampa su komisijos požiūriu. Stabilumas ir stabilumas Pietų Kaukaze turi tiesioginio poveikio Europos Sąjungai. Dėl to ES turi paremti taikų konfliktų sprendimą ir pasitikėjimo stiprinimą. Pietų Kaukazas svarbus ES ne tik dėl energetinių ar transporto ryšių, geresnis valdymas, e, stipresnė teisinė valstybė paskatins prekybą ir investicijas taip pat e, asmenų judumą asociacijos sutartys išplės prekybos nuostatas, kurios dabar yra ryšytos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose. Aš manau, kad ES žengia teisingų kelių stiprindama ryšius su Armenija, Azerbaidžianu ir Gruzija. Taip pat noriu pabrėžti, kad uh, atsakomybė už konstruktyvios sistemos sukūrimą yra bendros pastangos mūsų pietų Kaukazo partnerių įsipareigojimas priartėti prie Europos turi tapti tolesnę pažangą įtvirtinant demokratiją, rinkos ekonomiką ir politinį stabilumą. Taigi paraginkime Armeniją, Azerbaidžianą ir Gruziją tęsti pažangas ir kurti šio laikišką, pluralistinę, e, klestinčią visuomenę, kuri taikiai sugyventų su savo kaiminėmis. Ačiū. Dėkoju ponai komisarui. Dabar pusantros minutės ponai Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като координатор на АЛДЕ имах възможност да... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ALDE frakcijos koordinatorius aš rengiau nuomonę Tartotinės priekybos komitete apie padėtį Pietų Kaukaze ir e, Pietų Kaukazo strategiją. E, aš manau, kad jeigu norime pasiekti kaiminystės politikos e, sėkmės ir užtikrinti ES vaidmenį kaip globalaus žaidėjo vaidmenį, užtikrinant e, e, regiono saugumą, e, mums tenka svarbus vaidmuo. Žvelgdami į šį regioną turime labai aiškiai nubrėžti savo prioritetus, pripažinti Armenijos ir Azerbaidžiano e, strateginę svarbą ir atsižvelgti į Rusijos vaidmenį. Turime stengtis panaikinti barjerus prekyboje, kad e, paskatintume prekybos rautus. Tai prisidėjęs e, stiprinant žmogaus teisės ir stabilumą regione manau, kad ES turėtų siekti laisvos prekybos erdvės pietų Kaukaze. Tai padėtų spręsti e, konfliktus tenai ir užtikrinti stabilumą. Ir aš labai norėčiau, kad komisija prisidėtų prie šių pastangų. Pegu. Dabar norėčiau priminti Jums, kad balsavimas prasidės 12 val. Prašau neviršyti Jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponia Ibrizagič, EPP vardu. Labai ačiū pirmininkė, ponia Fiulė. Šiandien balsuosime dėl pranešimo apie tai, kad ES turi turėti strategiją pietų Kaukazui. Tai labai svarbi tema. ES dabar vaidina kur kas aktyvesnį politinį vaidmenį šiame regione ir tai yra labai svarbus dalykas. Aš esu EPP šešėlinė pranešė šiuo klausimu ir labai daug dirbau, kad būtų galima kaip, daug, kaip e, galint labiau pabrėžti ES vaidmenį, padedant šioms šalims ir priartinant jas prie ES. Kiekviena iš šių šalių turi žengti savo tempu, atsižvelgdama į savo ypatumus išdėstyta strategijoje keletą, keletą sąlygų keliamą strategiją. Pirmiausia, e, paspartinti dėrybas dėl vizų režimo supaprastinimo, taip pat reikia sukurti e, bendrą bendradarbiavimo erdvę tarp ES ir Pietų Kaukazo. Armenija, Azerbaidžianas ir Gruzija yra buvusios sovietinės e, respublikos, dėl to Rusija regione turi didžiulę įtaką, tą galime suprasti, bet norint ateityje išlaikyti e, taiką ir saugumą, ES turėtų siekti, kaip galima, priartinti šį regioną prie savęs ir ES labai svarbu e, suprasti, kaip būtina užtikrinti stabilumą pietų Kaukaze. Taip pat labai svarbu suprasti, e, kad regione yra įsisenėjusių konfliktų ir reikia suvokti, ką daryti, kad būtų užkirstas kelias konfliktams ateityje. Dėl to labai džiaugiuosi, kad šiame tekste, pranešimo tekste mes besąlygiškai remiame tarptaut, pagarbą tarptautiniu mastu pripažintoms sienoms e, šalių e, regiono nedalomumą Čia turime galvoti apie Pietų Osetiją, Abhaziją ir atmesti Rusijos e, teiginius apie šių regionų nepriklausomybę. Aš e, remiu, raginu visus parlamento narius paremti mūsų frakcijos pakeitimus. Dėkoju, ponas Svoboda, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai už Kirilovui už nuveiktą plataus masto darbą. Tai iš tikrųjų labai vertingas įnašas, kaip buvo minėtas, į mūsų strategiją skirtą šiam regionui. Kai neseniai lankiausi šiame regione, Dbilisyje, na, kažkas uh, iš kitos šalies uh, sakė, kad uh, kad bendradarbiavimas yra koncepcija, kuri yra primesta mums iš Europos ir tai rodo, kaip masto kai kurie atsakingi šio regiono politikai. Tiesą sakant, jie visai nenori bendradarbiauti, tačiau jeigu to pagidauja Europą, tai nieko kito jiems nelieka. Na, aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad taip, mums Europoje regioninis bendradarbiavimas buvo integracijos, taikiaus vystimosi pagrindas ir pačia, ta pačia koncepcija turi vadovautis ir tas regionas. Na ir kai patiriamas spaudimas, pavyzdžiui, iš didžiojo brolio Rusijos, tai, tai ne, nepalieka šiam regionui kito kelio, kaip bendradarbiauti. Šis regionas svarbus ne tik Europai, bet ir kaimynams. Čia konkrečiai paminėsiu Turkiją, nes Turkija galėtų puikiai bendradarbiauti su šio regiono šalimis ir man labai norėtųsi, kad tos dvi problemos, dėl kurių atsakomybė tenka ar tektų Rus, gr, Turkijai, tai pirmiausia konflikto su kaiminė šalimi Armenijai sprendimo, kito konflikto su, dėl Kalnų Karabakų sprendimas, tai čia reikalingas paketas sprendimų. Ir manau, kad čia šalis esančios už Kalnų, Kar, Kalnų Karabacho ribų galėtų įnešti teigiamą indėlį ir ypatingas vaidmuo čia tenka tur, Turkijai ir Armenijai. Na, mes e, nuolat kalbame apie ES ir Juodosios jūros regiono strategiją. Na, tai svarbu, aišku, kaiminėms šalims, Turkijai, Rusijai, tai aiškiai nušviesta ir pranešime. Ir aš manau, kad tai ta strategija, galbūt net sąjunga, iš tikrųjų verta vizijas. E, Dėkuoju ponui Svobidai ir dabar demokratų ir liberalų vardu pasisakys pusantros minutės ponė Nikolai. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Aš esu liberalų šešėlinė pranešėja ir manau, kad šis pranešimas yra tikrai svarbus atspirties taškas siekiant geresnio bendradarbiavimo Kaukazų regione. Jis tikrai sukuria pridėtinės vertės ir bus naudingas tiem pranešimam, kuriuos renksime ateityje. Sveikinu pranešėją, pona Kirilov. Ir manau, kad visi, kas prisidėjo rengiant šį dokumentą, tikrai nuveikė puikų didelį darbą. Manau, kad 2010-ieji bus puikiai proga ES tiek ir regiono šalims. Trys pagrindiniai konfliktai Abhazijoje, Osetijoje ir Kalnų Karabache bei tam tikri skirtumai tarp Turkijos ir Armenijos bus ilgainiui išspręsti, jei į procesą aktyviau įsitrauks ES ir bus panaudota Europos diplomatija. Pranešime yra akcentuojami labai svarbus dalykai, jie yra svarbus mūsų energetikos saugumui. Tai yra, kad Europa turi aktyviau dalyvauti procese, padėti užtikrinti pietų Kaukazo stabilesnę padėtį, saugesnę padėtį, turime aktyviau vykdyti mūsų partnerystę su šiuo regionu, taip pat turime pasistengti demokratizuoti ir stabilizuoti šį regioną. Regione vis dar egzistuoja tam tikrų pagundų nukrypti į totalitarinį e, režimą ir stebime taip pat ir demokratijos deficitą. Turime kurti tokią politiką, tokius projektus, kurie būtų tvarūs, ilgalaikiai. Tai ypatingai svarbu visam regionui. Tikrai turime kovoti su korupcija, su konfliktais. Tačiau tam, kad to pasiektumėm, reikia demokratinės valios, Ir taip pat reikia, kad regiono vyriausybės norėtų to paties kaip ir mes. Pranešime apie visus šios dalykus yra kalbama, yra aptariamos ir kitos ES svarbios temos, pavyzdžiui, žmogaus teisės, žmogaus laisvės. Ir aš tikiu, kad ES gyvybiškai svarbi gera partnerystė su šiuo regionu. Dėkoju. Žaliųjų vardu, ponė Lunaček. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip ir prieš ne pasisakysiai, pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai Kirilovai už puikų bendradarbiavimą, taip pat už tai, kad šis pranešimas yra labai geros kokybės, nežiūrint to, kad jis labai plataus masto. Na, Norėčiau išryškinti tuos aspektus, kuriems galbūt buvo skirta mažiau dėmesio. Taip, šiame konflikte yra trys išaldyti konfliktai. Ir tai iš tikrųjų kliudo pilnai išvystyti Europos kaiminystės politiką, tačiau taip pat tai kliudo ir pačių valstybių šalių vystimusi. Na, tarkim, jeigu turi realų ar tariamą priešą, tai tuomet mažėja pasirinkimas daryti, ką nors savo gyventojų labai, vyriausybės lyderių noras tai daryti mažėja. Taigi mažėja pasi, nedidelis pasirinkimas atsisakyti didelių išlaidų karo reikmėms o, ir skirti tas lėšas gyventojų švietimui, gydimui, socialiniams klausimams, ekologijai. Na ir tai, mano manimo, yra labai svarbus dalykai. Teleminė pranešime dėl Gruzijos ir Rusijos konflikte kalbam apie tai, kad reikia atsisakyti agresijos kalbinių lygių, reikia atsisakyti manipulacijos istorijos aiškinime. Visą tai būtina tam, kad būtų išspręstas konfliktas. Kitas dalykas yra svarbus, tai demokratijos stiprinimas, mažumų teisų užtikrinimas, žmogaus teisų užtikrinimas, nediskriminavimas, moterų teisės. Na, tarkim, du e, jaunuoliai savo blogose kritikavo vyriausybę ir dabar jau metai, kaip jie sėdi kalėjime. Žiniasklaidos laisvė visose šalyse taip pat yra problematiška. Visi šie dalykai yra įtraukti pranešimą, tai mane labai džiugina. E, mano prieš mane kalbėjusi kalbėjo apie regioninio bendradarbiavimo svarbą ir labai džiugu, kad komisija ketina kartu su mumis dirbti toliau šioje srityje. Dėkoju poniai Lunačiak ir dabar ECR frakcijos vardu ponas Danukas Dvimintės. Pirmininkė. Pranešime aiškiai sakoma, kad Pietų Kaukazo šalis yra strategiškai svarbios mūsų sąjungai, bent jau energijos tiekimo E, saugumo kontekste, nes šie ištekliai gabenami per Kaspijos jūrą. Tačiau šis regionas ir toliau lieka paralyžuotas regionių konfliktų. Visai nesinai, kaip žinome, Rusija de facto okupavo tam tikras teritorijas, kurios mūsų nuomonė yra Gruzijos suverenės teritorijos. Negalime tiesiog apsimesti, kad nieko neįvyko, kad nieks nevyksta mūsų santykiuose su Rusija. Toliau dėl rytų partnerystės mechanizmų. Mes turime paskatinti, padvigubinti savo pastangas bendradarbiaujant su Gruzija, parodyti, kad mes norime jam padėti, ypač pasiekti jų tikslų ir aš tikiuosi, kad bus galiausiai susitarta dėl vizų liberalizavimo, dėl asociacijos susitarimo. Aš esu Armenijos draugas ir džiaugiuosi, kad galutinėje pranešimo versijoje matau daugiau pusiausviros. Vis dėlto ir toliau tenka nugastauti tam, kad tam tikri aspektai pranešime yra išdėstyti prieštaringai, pavyzdžiui, dėl Kalnų Karabacho. Armenija tikrai daug stengiasi, kad išspręstų šį ilgalaikį konfliktą dėl Kalnų Karabacho. Taip pat ji bandė normalizuoti savo santykius su Turkija bandė stabilizuoti pietų Kaukazą. Jei Turkija taip pat elgtųsi, taip pat konstruktyviai dirbtų, viskas būtų daug aiškiau ir daug geriau. Jei būtų galima vėl atverti sieną, tai ne tik būtų nuimtas embargas nuo Armenijos, kuri per daug ilgai nuo to kenčia, bet taip pat būtų užtikrinta galimybė ekonominiam rytų Turkijos vystimuisi. Tad tai turėtų būti ir Turkijos interesuose. Nemanau, kad Turkija kažkaip gali pagrysti ir tolesnį sienos blokavimą su Armenija, sakydama, kad ji vadovaujasi solidarumo principu ir remia Azerbaidžianą. Na, tas pats, tokia pat padėtis būtų, jei kažkas bandytų uždaryti sieną tarp Graikijos ir Turkijos arba graikiškosios ir turkiškosios Kipro dalių. Man atrodo, kad ir toliau turime stengtis siekti partnerystę su šiomis šalimis šiame regione tam, kad užtikrintumėm jų stabilumą. Dėkoju, ponas Provera. Ačiū pirmininkė, taip pat noriu pasveikinti poną Kirilov padėkoti jam už puikų nuveiktą darbą. Jis tikrai išnagrinėjo labai sudėtingą klausimą, tačiau šis klausimas taip pat teikia daug puikių galimybių mūsų bendradarbiavimui. Jis tikrai išdėsto įdomų planą ir ES yra pateikus įdomų planą rytų partnerystiai ir man atrodo, kad toks planas būtų bendrai svarbus abiem e, bendradarbiavimo šalim. Jis išspręstų daug ekonominių, energetinių, politinių ir saugumo uh, problemų Gruzijos atveju, pavyzdžiui, ar Kalnų Karabacho atveju, taip pat padėtų sumažinti įtampą tarp Turkijos ir Armenijos. Ir man atrodo, kad mūsų partnerystės stiprinimas tikrai yra naudingas visiems ir turime to siekti. Turime sukurti abipusio bendradarbiavimo e, atmosferą ir turime užtikrinti, aišku, kad būtų gerbiamas ir teritorinis vientisumas visų mūsų partnerių. Aš tikrai manau labai svarbu pabrėžti, kad turi egzistuoti tam tikra politika, kuri pasisakytų už sienų nepažeidžiamumą, sienų vientisumą. Vienai par kitaip sienų keisti negalima ir juo labiau to negalima daryti panaudojant karinės priemonės. Ačiū. Благодаря, председателю. Бих искал да зап... Пона Стоянов. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jūs informuoti, kad pranešiai Kirilov ir Kozak priklauso tom politiniam partijom, kurios Bulgarijos parlamente sistemiškai balsuodavo prieš armėnų genocido pripažinimą. Taigi dabar tikrai keista, kad šiame pranešime lik ir susikerta tam tikros pozicijos, kaip sakė ponas Tanok, pavyzdžiui, dėl Kalnų Karabacho Su manim susisiekė kai kurios organizacijos ir jų atstovai pasakė, kad pranešimo idėjos nebuvo suderintos su atitinkamais asmenimis. Tai reiškia, kad neatsižvelgiama į Madrido kriterijus ir iš ties nuo jų nukrypstama. Tokia būtų mano konstruktyvi kritika kolegai Kirilovui. Man atrodo, kad viena pusiška pozicija palanki tik vienai konflikto pusiai tikrai nepadės to konflikto išspręsti. Turime laikytis lankstaus požiūrio e, ir atspindėti visų pozicijas, nes priešingo atveju konfliktą neišspręsime. Dėkoju. E, ponui Stajanovui periname prie kitų pasisakinčių pusantrai minutiai. Vodis ponui Vinklerį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Manau, kad demokratizavimo procesas, geras valdymas, teisinės viršinybės principas, žmogaus teisės tai yra tas pagrindas, kurio turėtų ateityje remtis mūsų santykiai su Azerbaidžianu, Gruzija ir Armenija. Ir aš manau, kad regioninis bendradarbiavimas padidinčio regiono galimybę bendradarbiauti ir su Europos Sąjunga. Yra svarbių vaidmenų, be kita ko ir ekonominis. Ir čia paminėsiu energetinį bendradarbiavimą ir energijos energijos tiekimo saugumą. Na ir Europos komisija palaiko keletą svarbių projektų, pavyzdžiui, paminėsiu vieną iš jų Nabuko. E, Kaspijos ir Juodosios jūros regionai yra labai svarbus ES saugumui, lygiai taip pat kaip ir Pietų Kaukazui. Na ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tris specifinius aspektus. Tai pirmiausia, Tai yra šių šalių regioninis bendradarbiavimas tarp valstybinių lygių, kuris yra labai reikalingas. Toliau Azerbaidžiano stojimas į PPO. Na, manau, kad komisija galės Azerbaidžianai suteikti techninę pagalbą ir visokią kitokią pagalbą, kurios reikia. Um, stojimų užtikrinti ir galiau techninės pagalbos mechanizmas galbūt leisti sustiprinti bankų sistemą bei finansų sistemą Pietų Kaukazo valstybėse, nes tai yra labai svarbu investicijoms, investitoriams pritraukti. Dėkoju ponui Vinkleriui ir dabar dvi minutės, ponas Severinas, prašau. Pone komisarė, gerbiami kolegos, pono Kirilovo pranešime kalbame apie būtinybę sukurti ES strategiją skirtą pietų Kaukazo valstybėms. Aš tikrai su tuo sutinku, tačiau strategiją reikia nustatyti tikslus, kurie, aišku, kurių prielaida yra geopolitinė netapatybė ir ją reikia geriau apibriežti. Na, kai dėl mūsų tikslų pietų Kaukaze, tai aišku, stabilumas, regiono atvirumas ir galiausiai savykumas. Taip pat E, demokratija, teisės viršnybės principai ir taip toliau, kai kalbame apie demokratiją šiuose šalyse, kai pasižiūrėsime į rytų partnerystės, reikia atsižvelgti į šio regiono specifinius aspektus, o kaip taip pat ir kiekvienos šios, šio regiono valstybės specifinius aspektus. Taip pat reikia tinkamai įvertinti ir Turkijos vaidmį regione ir pasinaudoti darybomus su Turkija tam, kad tai taptų ES ir Turkijos partnerystės pagrindu, tai leistų išspręsti įvairius ves regioninės problemas turime pripažinti, kad šis regionas yra mūsų kaiminystės politikos su Rusija sudėtinė dalis. Todėl e, kaiminystės politi politikos kontekste turime rasti bendrų e, tikslų ir pagrindų. Ir aš manau, kad, pažiūrėjau, trišalių formatų galima būtų spręsti energetinės problemas. Toks forumas leistų rasti sprendimus išalusiems regioniams konfliktams na, tenka pripažinti, kad šie konfliktai, konfliktai yra platesnio masto problemų sudėtinė dalis. Tad į visą tai reikia atsižvelgti. Lygiai taip pat manau, kad mums reikia su, galiau suprasti, kad ne visuomet įmanoma vienu metu taikytis ap, savo apsisprendimo ir teritorinio liečiamumo principo. Taigi, taip pat siūlyčiau sukurti stabilumo paktą su šio regiono šalimis. Dėkoju. Ponas Pareva, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisarė, kaip nuolat nuo malatinis atstovas spaudai Arminijos klausimai, norėčiau paraginti, kad ES turėtų sukurti e, suderintą strategiją skirtą šiam regionui. Na ir turėtume šiam šalims, e, šiame regione padėti kurti demokratiją, užtikrinti e, laisvę, o taip pat pradėti linko, rinkos liberalizavimo reformas. Esu įsitikinęs, kad sudarius atitinkamus susitarimus su šio regiono šalimis leistų joms toliau žengti demokratijos keliu. Pavyzdžiui, čia pateikčiau Gruzijos pavyzdį. Ir e, sudarius Gruzijos, e, sudarius atitinkamus indeksus pagal aplinkos verslui palankumą, Gruzija buvo 11 šalyje. Ir Pavyzdžiui, plečiant ryšius, gerokai sumažėjo korupcija. Turime pripažinti, kad ponas Akašvėlis labai nuosekliai vykdo laisvos rinkos reformas. Dabar pusantros mintis ponas Posaltas, ponė pirmininkė. Gegužės 9 dieną Strasbūrė kartu su pirmininku Būziku pažymėjome 60-asias e, Šumano deklaracijos metinės. Turiu pasakyti, kad Pietų Kaukazo šalis atsidūrė prieš alternatyvą arba tos, tos šalis taps panašių regionų į Balkanus prieš pirmąjį pasaulinį karą arba taps panašių Europą po antrojo pasaulinio karo. Aš pritariu kolegai Svobaidai dėl to, kad jeigu iš tikrųjų tos trys šalis tampriau bendradarbiauti, tu įtaka iš išorės, konkrečiai iš Rusijos, būtų mažesnė. Taigi tai atitiktų visų trijų šalių interesą tarpusavį bendradarbiauti. Palaikau Armeniją, jos pastangas pasiekti, kad Turkija pripažintų armenų genocidą. Tačiau Armenija susilauktų daug daugiau pritarimo, jeigu galiausiai išvestų savo armiją iš Azerbaidžiano. Taip pat reikalingas sprendimas Kalnų Karabachui, taip pat ir užimties e, tiems Armenijos regionams. Taip pat reikia stabilizuoti Gruziją, nes jeigu Gruzija būtų suskaldytų, kaip tai norėtų kai kas Maskvoje, tai tai destabilizuotų visą regioną. Taigi tai svarbiausi dalykai - taikos dėrybos, nacionalinių konfliktų sprendimas, na ir galiausiai e, perkeltųjų asmenų gražimas. Negaliu sutikti su tuo, kad 21-ame amžiuje žmonių iškeldinimas yra toliau politikos dalis. Aš manau, kad reikėtų viską žiūrėti jautriau ir imtis daugiau žingsnių. Dvinutis ponas Paleckis. Pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai Evgenijui Kirilovui už kruopšiai paruoštą labai reikšmingą pranešimą. ES ragina Armeniją, Azerbaidžianą ir Gruziją daryti viską, kad šios šalis taptų stabilios taikios ir tikrai demokratiškos kur užtikrinamos žmogaus ir mažumų teisės kur vyktų civilizuota konkurencija tarp opozicijos ir pozicijos. ne taip ir lengva kalbėti apie regioninį bendradarbiavimą gerai žinant kad visos trys valstybės pažeistos įšaldytų ar visai šviežių konfliktų ir vis dėlto europietiška patirtis ypač prisimenant europos sąjungos ištakas po kruvinų karų iškalbingai byloja nėra kitos išeities kaip kalbėtis tartis gydyti žaizdas veikti žvelgiant į ateitį o ne į praeitį. pietų kaukazo šalys įgaus ryškesnę europietišką perspektyvą tuo atveju jeigu sugebės bendradarbiauti tarpusavyje o taip pat ir platesniame regione. žinoma tai priklausys ir nuo kaimyninių valstybių elgsenos europos sąjunga turi galimybių imtis aktyvesnio politinio vaidmens pietų kaukaze kad užtikrintų be kita ko skurdo mažinimo programų vykdymą socialinės atskirties mažinimą lyčių lygybę ir moterų teises investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą. svarbu dar sparčiau plėtoti tiesioginius kontaktus tarp pietų kaukazo ir europos sąjungos valstybių piliečių ypač reikėtų didinti mobilumo programose dalyvaujančių studentų dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičių. tai mūsų visų bendras interesas. ačiū. Dėkoju, dabar žodis ponui Černeckiai. Ačiū pirmininkė ponios ir ponai. Taip iš ties, tai yra labai svarbus žingsnis pirmin, žingsnis, kurį žengia Europos parlamentas, kad atvertų duris tom tautom, kurios akivaizdžiai yra europietiškos. Tai yra Gruzijai, Armenijai ir kitom. Tačiau manau, kad tai yra žingsnis, kuris žengtas per vėlai. Tenka tik apgailestauti, kad šio žingsnio nežengėme prieš du metus, tuo met, kai prasidėjo karinis konfliktas Gruzijoje. Vis dėlto lietai, bet užtikrintai judam į priekį. Ir man atrodo, kad šiame dokumente yra nemažai svarbių politinių aspektų. Ir taip pat tikiuosi, kad Euronest parlamentinė asamblėja suvaidins svarbų vaidmenį ir parems šio regiono šalių europinės ambicijas ir tikslus. Vis dėlto norėčiau, kad mes pasisakydami savo nuomonį išsakytumėm garsiai ir garsiai kalbėtumėm apie padėtį šio regiono šalių kaimininėje šalyje, tai yra Rusijoje. Dėkoju. Dabar pusantros minutės, ponui Lysek. Ačiū, pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Armenija, Azerbaidžanas ir Gruzija be jokio abejonė yra europinės šalys, europinės tautos, jos priklauso Europos tarybai, taip pat dalyvauja įvairiose tarptautiniuose bendradarbiavimo programuose, taip pat ir projektuose su ES valstybėmis narėmis. ES turi pripažinti kiekvienos šalies teisę apsisprendimui ir teisę į savo ateities formavimą. Tikrai negalime pritarti kažkokiam arhaiškam apibrėžimui, pagal kurį būtų apibrėžiamos įtakos zonos. Keletą žodžių apie teritorinį Gruzijos vientisumą. Tikrai gerai, kad ES išsakė savo paramą teritoriniam šalies vientisumui. Ir galima sakyti, kad mes elgiamės kaip e, tam tikras saugumo garantas daugelie šalių. Deja, kai kurie 2008 metų susitarimo principai nebuvo įgyvendinti. Kiek žinau, Ženevoje vyksta tam tikros diskusijos, tačiau manau, kad savo dvišaliuose dėrybose ir sustikimuose su Rusija turėtumėm šį klausimą kelti dar ne kartą. Kitas svarbus klausimas, kurį noriu paminėti, yra vizų klausimas ir pritariu tam, ką sakė komisarė Volstrom. Turime siekti suartinti žmonės. Ir šio principo nereikėtų pamiršti, kai kalbam apie Gruziją, Armeniją ir Azerbaidžaną. Dėkoju. Dabar vieną minutę ponai Kutas. Ačiū, pirmininkė. Reikia nepamiršti situacijos geopolitinės svarbos tai yra Gruzijos, Armenijos ir Azerbaidžiano svarbos. Nepamiršti taip pat šių šalių santykių su Iranu, su Turkija, su Rusija. Akivaizdu, kad mums reikia strategijos Pietų Kaukazų ir ta strategija turi būti grindžiama ekonominiu augimu bei pagarba žmogaus teisėms. Priekyba yra viena iš priemonių, kurią gali pasinaudoti ES kalbu apie laisvos prekybos susitarimus su šiomis šalimis ir manau, kad tai būtų gera paskata užsienio investicijoms, skatintų naujų darbo vietų sukūrimą bei ekonomikos augimą. Energijos saugumas taip pat yra ypatingai svarbus klausimas ES ir Pietų Kaukazo santykiuose. Turime bendradarbiauti energijos e, klausimais, turime ir toliau vystyti Nabuko projektą bei remti tokius energetikos projektus, kurie skatintų veiksmingą energijos panaudojimą. Ačiū. Ačiū ponui Kutas. Dabar ponas Koval, vieną minutę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gruzija ir Armenija. Ir šio pranešimo autorius nuomonė sėkmingai vykdo kaimnystės politiką. Tai ir visą tai atsižvelgti. Taip pat turime nepamiršti kiekvienos šio regiono šalies specifinių aspektų. Turime skirti specifinį dėmesį tokiams rytėms kaip kultūra, švietimas, transportas ir aplinkosauga. Kai kalbame apie šį regioną, kalbame apie išalcusius konfliktus, bėtninės problemas. Na ir aš manau, kad svarbu kalbėti apie tas problemas. Tačiau siekiant rasti problemų sprendimus šiame regione, reikia modernizuoti. Uh, šį regioną. Na, dažnai, rodos, pamirštame, kad Gruzija ką tik atsigauna po karo ir jeigu norime užkirsti kelią būsimiems karams šiame regione, turime paremti modernizavimą, nes tiesą sakant, reikia pasidžiaugti šių regiono šalių ekonominio augimu ir jį skatinti. Dėkuoju, pusantros minutės, ponas Kovačevas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, Bandysiu pasisakysinti ne taip greitai. Susipažinau su pono Kirilovo pranešimu ir jame jis pabrėžė Europos vaidmens svarbą šiame regione. Na, aš manau, bendradarbiaujant su šiuo regionu galėtume skatinti bendradarbiavimą su Juodosios jūros regionu. Deja, atitinkamos strategijos šiam regionui neturime ir tikiuosi, kad ateityje galėsime apie tai kalbėti. Na, praeitais metais tarp Turkijos ir Armenijos buvo pasirašyti protokolai ir Manau dabar, kad svarbiausia, kad šios šalis nekeltų reikalamų protokolų ratifikavimui, nes tai atsiliepia abiejų šalių gyventojų geroviai. Pranešime kalbama apie diplomatinių e, ryšių svarbą ir ypatingas dėmesys skiriamas Minsko grupiai ir Kalnų Karabacho kontekste turėtų būti šiai grupiai skiriamas ypatingas dėmesys. Mes turime patirties sprendžiant Balkanų konfliktas, taip pat turime patirties ir sprendžiant Gruzijos problemas, todėl aš manau, kad ypač ir kal... sprendžiant Kalnų Karabacho klausimą mes turėtume patirties. Tikrai svarbu, kad suklestėtų šis regionas ir Lisabonos starties dėka mes dabar galime uh, E, veikti platesniu pasauliniu kontekstu ir, pavyzdžiui, spręs, padėti spręsti konfliktus Minsko grupės kontekste. Dabar pradedame. Um, negalime pradėti spontaniškų pasisakymų raundo. Vis dėlto suteiksiu žodį šešiems kalbėtojams. Pirmiausia, kolega Žizip. Dėkuoju, panie Przewodniczący. Raport spraw... Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimas dėl pietų Kaukazo tikrai yra geras pranešimas. Noriu pabrėžti, kad jame aiškiai išdėstomas ES vaidmuo. Mes turime skatinti tam tikras vertybės, taip pat skatinti ir bendradarbiavimą tarp šio regiono šalių. Būtent, ir aš, būtent tą patį ir aš noriu akcentuoti. Taip, matome, kad yra nemažai problemų šiame regione, jas reikia spręsti, ypatingai daug neiškumų kyla dėl šių šalių teritorinio vientisumo. Tačiau šios šalis turi stiprėti ir ekonominė prasme ir šiuo klausimu mes kaip ES galime jom padėti. Svarbiausia spręsti tam tikras problemas tarp jų ir pabėgėlių problemą. Ponas Poselt apie tai jau kalbėjo. Tikrai tektų tik apgailestauti, jei šios konkrečios problemos nesugebėtumėm išspręsti. Taip pat labai svarbu paminėti, kad pranešime nėra minimos tarptautinės konvencijos dėl mažumų apsaugos. Ačiū. Dėkoju. Ponas, ponui Gžip. O dabar žodis ponui Pasku. Šiandien diskutuojame apie labai svarbų gerai parengtą pranešimą, kuriame kalbama apie Pietų Kaukazą. Ir tikrai dokumente išdėstomos Europos saugumo strategijos svarbiausias idėjos, tai yra gera strategija, kurioje taip pat beje kalbame ir apie dujų bei naftos transportavimą per Kaspijos jūrą Europos Sąjungą. Tad šis aspektas labai svarbus mums energetinė prasme. Tačiau e, būtent dėl to, kad šis regionas yra svarbus energetiškai, kyla daug ginčių iš kitų šalių, nes yra bandoma išnaudoti šią šalį, išnaudoti, eksploatuoti jos vidinius išalytus konfliktus. ES tikrai turi būti suinteresuoti pasinaudoti Pietų Kaukazo potencialu, tačiau tuo pat, reikia, tuo pat metu reikia elgtis ryštingai ir tam turime turėti aiškę strategiją. Dėkoju, panas Watson. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė sveikinu poną Kirilov ir Kazak parengus gerą pranešimą. Jei mūsų santykiai būtų matomi tik per naftos ir dujų poreikio prizmę, tai tuomet tikrai nepasiektumėm saugumo ir stabilumo. Svarbu nepamiršti ekonominio vystimosi pietų Kaukaze, stabilumo, saugumo. Tai reiškia, kad šios šalis turi bendradarbiauti ir su NATO, tai turi būti atspindėta mūsų strategijoje. Na, o santykiai su Rusija ir su Turkija taip pat turi būti paminėti, nes bendradarbiavimas su šiom šalim taip pat yra svarbus visam regionui. Taip pat be abejo turime diskutuoti ir vizų klausimą, kitų susitarimų klausimą. Sveikinu pono Medvedev ir pono Janukovič pareiškimą dėl Moldovos, nes tame pareiškime aiškiai parodyta, kiek daug galime pasiekti per diplomatiją. Sveikinu komisarą Fulę parengus ir toliau plėtojant gerą rytų kaiminystės politiką, bent jau iki šiol buvo pasiekta tikrai nemažai. Aš tikiuosi, kad ateityje, vystant Europos e, bendrą užsienio ir saugumo politiką, mes taip pat sėkmingai dirbsime ir bendradarbiausime su Jodosios jūros regionu. Dėkoju, ponas Preda. Ačiū pirmininkė, komisarė. Noriu pasveikinti pranešėją Kirilov bei padėkoti jam už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, demokratija. Ponas Posalt sakė, kad šio regiono šalis turi bendradarbiauti. Jos gali bendradarbiauti, jei Azerbaidžanas Armenija ir Gruzija būtų tokios valstybės, kuriuose vadovaujamėsi teisės viršenybėje, tai yra pluralistinės šalis. Ir jeigu šie principai įsigalios, tuomet, manau, didesnių problemų nekils. Antrasis svarbus elementas, kurį noriu paminėti, yra energetika. E, Gruzija ir Azerbaidžianas yra labai svarbios e, energetikos tranzito šalys, jos vaidina svarbu vaidmenį energijos tiekimo kontekste. Armenija, manau, taip pat turėtų būti traukta į šiuos projektus susijusius su tam tikrų energetinių išteklių transportavimu, bet manau, kad čia svarbiausias aspektas turėtų būti skaidrumas. Dėkoju. Ponas Melcer. Herr Präsident, um die Abhängigkeit der Ačiū, panė pirmininkė. Europos energetinė priklausomybė sumažinti e, nuo Rusijos sumažinti būtina, jeigu ir tą mes galime padaryti e, perimdami energiją, suteikdami galimybę Pietų Kaukazo valstybėms tiekti savo energiją Europą. Ir be abejo, e, mes žinome, kad Rusijos interesų tai netitinka, tačiau mes galėtume tą padaryti be, kit, be energetinio stabilumo, mes dar galėtume ir politinį stabilumą užtikrinti, sudarydami atitinkamus sustarimus su Pietų Kaukazo valstybėmis. Tačiau neturėtume to palikti vien tik tai Turkijai, kuri šioje srityje įmas iniciatyvos, kadangi mes turime jie toliau daryti e, spaudimą e, derantis dėl stojimo į ES. Ir mes matome, kad e, kalbant apie E, energijos išteklius ir e, įvairius, e, įvairias vidinės kovas dėl tų išteklių, galimybės tos, tos išteklius valdyti. Visą tai parodo, pažiūrėjau, Nabuko projektas ir per nelyg lėtas jo gyvendinimas ir panašiai. Taigi tai yra grinai politinio pobūdžio klausimas. Ačiū ponui Melcer. Ponas Paska. Vážený pán predseda, vážený pán komisár. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai predloženej správe o potrebe stratégie. Armenijos atstovai vakar mane įspėjo, kad e, būtina, e, kalbant apie e, Kalnų Karabachą minėtame pranešime, yra tam tikrų netikslumų. Ir Reikia paminėti e SBO valstybių ministrų pareiškimą, kuris buvo priimtas 2008 metais, tačiau to reikėtų turėti omenyje, kad jisai net niekaip netitinka mūsų e, būtent Armenijos atstovų interesų ir jie, vis, jie prieštarauja tokio pareiškimo principams, kadangi e, kalbant apie objektyvų tautų minčių išdėstymą, reikėtų išbraukti iš pranešimo e, minėtas nuostatas ir žodžius arba e, tą pareiškimą e, paminėti kada nors ateityje, kada mūsų draugai iš Armenijos galės išsameu, raiškiau išdėstyti to pranešimo pareiškimo esmę. Dabar komisijos nariui žodis suteikimas. Uh, uh. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pon, paskutinis pasisakęs jis ponas Paska. Pasakė vieną labai svarbų dalyką. Pirmininkas prašo tylos. Na, kadangi laiko stinga, pasidalysiu dviem labai trumpom pastabom. Pirmiausia, manau, kad mes turime strategiją. Ir tą strategiją mes galime įgyvendinti per rytų partnerystę ir tokiu būdu galėtume priartinti šias šalis prie Europos Sąjungos tiesą sakant, reikia jas priartinti kiek įmanoma arčiau. Antra, aš manau, kad tam tikslai pasiekti mes turime priemonių. Tai yra, pavyzdžiui, asociacijų susitarimai, e, ekonominės integracijos susitarimai, e, mobilumo, vizų klausimų, sprendimo priemonės, na ir galiausiai e, pasikeitusi Europos Sąjunga. Tai yra tokia Europos Sąjunga, kuri gali derinti bendrijos požiūrį su bendros užsienio politikos požiūriu. Na ir trečioji pastaba iš mano pusės. Aš džiaugiuosi busimomis diskusijomis su gerbiamais Europos parlamento nariais dėl kaiminystės politikos paketo. Ir tų diskusijų metu mes galėsime kalbėti apie tai, ar ta koncepcija, tai yra kiek, arči, kiek manom arčiau Europos Sąjungos, ar šiai koncepcijai reikia kažkokios institucinės apibriešties. Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponai Kirilovai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar sėki norėčiau padėkoti už e, išsakytas pastabas, vaisingą bendradarbiavimą. Dėkoju už mano pranešimui išsakytą pas paramą iš daugumos pasisakiusiųjų. Dėkuoju ponui Kazakovui už e, konstruktyvės mintis išsakytas komitete, o taip pat Interė komiteto indėlį e, ir daug kas buvo įtraukta į pranešimą. Taip pat esu dėkingas AFET komiteto e, sekretariatui, o taip pat ir daugeliui organizacijų, kurios aktyviai veikia regione ir kurių indėlis labai vertingas. Dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mes turime vadovautis tais pačiais principais. Kai kurie kolegos išsakė kritikos ir turime suvokti, kad parlamentas mūsų nepalaikys, jeigu mes kalbėsime apie Gruzijos teritorinį integralumą ir apsisprendimą. Aš manau, kad tų pačių principų abipusis taikymas yra pirmas žingsnis į gerų santykių kūrimą. Tikiuosi, kad komisijai atsižvelgšime tekste e, pateiktas rekomendacijas sukurti visapusišką strategiją skirtą pietų Kaukazo regionui. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad komisaras Filė apsilankė regionų labai tinkamu metu. Taip pat norėčiau paraginti komisarė Ashton um, padaryti tą patį ir daugiau dėmesio skirti prevencijai šiame regione. Taip pat noriu pasidžiaugti tarybos sprendimu uh, pradėti uh, aptarti direktyvą skirtą asociacijos sutarimui su šio regiono šalimis sudaryti. Tikrai tai tinkimi žingsniai ir pribrendo laikas imtis priemonių, kurios užkirstų kelią neigiamams tendencijams bei konfliktų eskalacijai regione. Ir aš manau, neturėtume laukti, kol tai pasikartos. Na, Europos didžiausia pamoka yra integracijos pamoka. Tai yra vienintelis būdas ilgainiui suderinti skirtingus interesus ir investuoti į ateitį. Dėkoju. Dėkoju ponui Kirlivu. E, Pirmininkaujantį šalis padarys pareiškimą, o po to perėsime prie balsavimo.